naranjas aquí. El señor presidente. Buenas noches, amigas. Y... Labas vakaras. Mielas draugė, mėly ir mielos draugės. Pradėsime posėdį. Sveikiname komisarę, ponę Malmström, buvusią mūsų kolegę. Ir iškart pereiname prie kito darbo atvarkės punkto. Antras svarstymas, ponios Lambert pranešimas dėl Europos prieglopščio paramos biuro steigimo. Tai labai svarbi tema ir Pone Lambert pristatys mums visus svarbius šio klausimo aspektus. Jums suteikiamas keturias minutės, pone Lambert. Sure inspiration... Ačiū pirmininkė, aš e, nežinau, nesu tikra, kad e, pakankamai įkvėpimo mes turėsime diskusijoms, tačiau tie, kurie E, turėjo pakankamai drąsos ir atvyko į šį posėdį, turėtų dabar pasinaudoti progą. Norėčiau padėkoti visiems šešėliams pranešėjams, kurie padėjo renkti pranešimą už jų aktyvų bendradarbiavimą, aš sugebėjimą tartis dėl bendrų pozicijų ir e, nuomonių. Taip pat norėčiau padėkoti pirmininkausiai Čekijai ir Švedijai už e, jų pasirinktą dėrybinį požiūrį ir mes galėjome iš tikrųjų dėrėtis, o ne vien tik tai e, prieėmėme tarybos nuomonę bent jau kartais. Mes e, šią prieglapščio teikimo sistemą sugebėjome užtikrinti, kad tie, kuriems reikia pagalbos ir apsaugos, galėtų ją gauti. Tačiau yra puikiai žinome, kad ne visose valstybėse narėse ši sistema veikia vienodai ir skirtumas tarp geriausių ir blogiausių valstybių yra didžiulis ir e, galiausiai kenčia nuo viso šito prieglopšio prašytojai. Kai kurios valstybės narės patiria ypatingą spaudimą dėl to, kad kitos nedemonstruoja pakankamo solidarumo, todėl nėra praktiško atsakio į kylančias problemas dėl pabėgėlių fondo valstybės narės pasiekė tam tikrų teigiamų susitarimų, tačiau e, tas sustarimas nėra pakankamas, prieglašio paramos biuras e, turi užtikrinti aktyvę paramą toms valstybėms, kurios patiria didžiausią spaudimą ir nuolatinę paramą prieglopščio prašytojams. Europos parlamentui dėrybų metu svarbiausia buvo užtikrinti e, savo vaidmenį dėrybose, e, taip pat apibriežti santykių su prieglašio paramos biuru, <clears throat> užtikrinti solidarumą tarp valstybių narių, tarp jungtinių tautų atitinkamų institucijų. Todėl Europos parlamentas e, pateikė savo poziciją dėl biuro direktoriaus e, nominacijos ir e, dėl jo e, ryšių, dėl jo atskaitomybės direktorius e, biuro pristatys metinę ataskaitą e, kompetitingam komitetui, dėl to dar reiks truputėlį pakovoti, tačiau mes tikimės, kad taip įvyks. Taip pat sieksime, kad direktorius pristatytų mums svarbiausius klausimus. Parlamento vaidmuo santykiuose su agentūromis dabar aptariamus tarp institucinė darbo grupė. Aš esu parlamento delegacijos narė e, ir mm, galiu pasakyti, kad derantis dėl prieglošio paramos biuro esame truputėlį nusivylę pasiektais rezultatais. Solidarumas tarp valstybių narių. Parlamentas norėjo, kad mechanizmai būtų privalomi. Taryba siekia laisvanoriško principo. Galiausiai susitarėme dėl tarpinių variantų. Ir <clears throat> parlamentas sieks teikti paramą paramos biurams, sprendžiant konkrečius klausimus. Mes galime pasidalinti patirtimi su valstybėmis narėmis. Manome, kad patirtis iš tikrųjų yra vertinga. E, patirtis, kurią yra sukaupusios nevyriausybinės organizacijos ir kai kuriuose valstybėse narėse tarpusio santykiai yra pakankamai e, glaudus tarp nevyriausybinių organizacijų ir mes siekime, kad jos turėtų galimybę dalyvauti vykstančiose e, procesuose ir įkvėpti šiai e, tarnybai daugiau gyvybės. Pabaigai noriu pasakyti, kad prieglopščio paramos biuras galėtų vadinti svarbu vaidmenį, kuriant bendrą prieglopščio sistemą, užtikrinant jos kokybišką veikimą ir nepaisant to, kad ne visos mūsų e, pozicijos atsispindi galutinėme dokumento tekste, mes siūlome paremti šį dokumentą ir raginama valstybės narės labiau atsiverti kitų institucijų pilietinės visuomenės indėliui, nes <clears throat> svarbu yra vykdyti e, bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir ši institucija yra europinė, turėtų tą bendradarbiavimą pagyvinti. Ačiū labai, žodis dabar steikiamas komisariai Malstrom. Ir e, reaguoti į pranešėjos pasisakymą. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly parlamento nariai. Labai džiaugiuosi, kad priartėjame prie galutinio reglamento dėl Europos priekložių paramos biuro įsteigimo etapo. Komisija pateikė pasiūlymą 2009 m. vasario mėnesį, taryba ir parlamentas labai daug dėmesio jam skiria. Bendros e, prieglopščio sistemos sukūrimas yra ES tikslas jau daugelį metų. Ir Europos komisija ir aš pati skiriame labai daug jėgų tam tikslui. Reikia sistemos, kuri būtų sąžininga, veiksminga, pagrista bendrais standartais ir principais. Be to, ši sistema turėtų būti pagrista solidarumu solidarumu su migrantais, su kilmės ir tranzito valstybėmis ir solidarumu su kitomis valstybėmis narėmis. Tam, kad solidarumas ar valstybių narių sustiprėtų, reikalinga užtikrinti praktinį bendradarbiavimą tarp skirtingų administracijos dalių prieglopščio srityje. Tai yra Europos prieglopščio sistemos dalis. Toks praktinis bendradarbiavimas yra susijęs ir su Europos prieglaušių paramos biuro įsteigimu. To prašė 2008 e, metais um, Europos institucijos, o 2009 metais Stokholmo programoje tai buvo patvirtinta. Dabar tai yra kertinis akmo bendrai prieglaušių sistemai sukurti. Kaip žinote, paramos biuras bus įsteigtas valetoje. Jis uh, teiks konkrečią veiksmingą paramą valstybių narių institucijoms ir leis e, plėtoti būtiną bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir sukurs bendrus praktikos principus. Tai bus susijęs su žmonių dirbančių su prieglopščio prašymais e, mokymu, keitimus informaciją ir geriausios praktikos dalymosi. Be to, komisija e, darys spaudimą valstybėms narėms, kad jos padėtų e, biurui ir siūstų savo ekspertus. Labai norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir pranešėjams atsakingiams už šį dokumentą Be abejo, nes pirmiausia turiu galvoje ponę Jean Lambert, o taip pat e, ponui Morės už tai, kad jis patikė reikalingus pakeitimus dėl Europos pabėgėlių fondo. Sudėkinga ir šešėliniams pranešėjams. Jūsų nuolatinė e, visapusiška parama yra labai vertinga ir aš noriu toliau su jumis bendradarbiauti, kol bus parengtas galutinis biuro įsteigimo e, variantas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dabar pereikime prie frakcijų atstovų. Pirmiausia, ponas Simon Busutil, dvi minutės. Jis kalbės apie pivardų. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti poniai Lambert už tokį pranešimą ir už e, tai, kad taip sėkmingai pavyko parengti šį dosiją. Taip pat esu dėkingas už jos bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais šiomis temomis. EPP frakcija labai pozityviai vertina šios, šio biuro įsteigimo galimybę ir norėtų, kad e, tas biuras labiau padėtų prieglopščio siekiantiesiems. Tai būtų svarbus žingsnis į priekį, stengiantis įgyvendinti bendrąją prieglopščio politiką ES. Aš asmeniškai, kaip maltietis parlamentaras, noriu išreikšti pasididžiavimą, ne tik pasitenkinimą tuo, kad šis biuras bus įkurtas mūsų sostinėje valetoje. Norėčiau pasakyti, kad šiam biurui reikės suprasti, jog Europos prieglopščio politika turi būti pagrįsta vienu žodžiu - solidarumas. Solidarumas, kuris turi būti pademonstruotas tiems žmonėms, kurie atvyksta Europą ir prašo prieglopščio, ir tiems žmonėms, kurie turi teisę gauti apsaugą iš ES pusės. Biuras turi užtikrinti, kad taip atsitiks. Be to turime būti solidarų su kitomis valstybėmis, kaip komisijos narė teisingai sakė, su tomis e, ES valstybės narėmis, kurios susiduria su šia problema labiausiai. Be bejonės, šią naštą dar nėra dalyjamasi taip, kaip turėtų būti. Todėl šis solidarumas turi būti suprantamas plačiausia įmanoma prasme. Nes čia kalbam apie du to paties reiškinio aspektus - solidarumą su tais, kurie nusipelno tokios pagalbos ir solidarumą su tomis šalimis, kurios patiria didelį spaudimą dėl prieglopščių ieškotojų srautų. Norėčiau pasakyti, kad kol kas ši informacija yra suprantama valstybėse narse. Visi suvokia, koks svarbus yra solidarumas. Tačiau tai turi tapti konkrečiais veiksmais. Tai yra e, aspektas, kuriame turi pasireikšti Europos paramos biuras. Jis turi užtikrinti, kad solidarumas taptų konkrečiais apčiuopiamais veiksmais, kad mes pademonstruotume realų solidarumą. Todėl aš tikiuosi, kad šis biuras pradės dirbti labai greitai ir be abejonės norėčiau Jūs patikinti, kad Mes, kaip Europos parlamento nariai, labai atidžiai stebėsime biuro veiklą per artimiausius mėnesius ir metus. Ačiū. Eh, Ačiū, ponia Busitil. Ačiū, kad laikytės jums skirto kalbėjimo laiko limito. Na, mūsų čia nedaug, bet vis dėlto paprašysiu ir toliau laikytis savo skirto kalbėjimo laiko kuris jums buvo priskirtas. Na, o dabar ponė Gijom, trys minutės. Mėly kolegos, ponė pirmininkė, norėčiau pasveikinti ponę Lambert ir ponę Mureš už tą puikų darbą, kurį jie nudirbo. Tikiuosi, kad dėl šio darbo, kai galų gale pradės jau skraidyti lėktuvai, mes per patį trumpiausią laiką, kiek tik įmanoma, galėsime atidaryti biurą, kuris padės prieglopščio paramos ieškotojams. Šis biuras padės praktiškai bendradarbiauti šalyse, susijęs jų praktiką, padės harmonizuoti e, dabartinę praktiką. Tas procesas prasidėjo jau tamperėje ir dabar galės būti tęsiamas toliau. Harmonizavimo reikšmė labai didelė civiliniai visuomeniai, pilietiniai visuomeniai ir tikiuosi, kad ši, šis paramos būros galės prie to prisidėti. Tai bus vieta, kur, į kurią galės kreiptis prieglopščio ieškotojai ir šalis ras ten taip pat reikalingus atsakymas. Žinoma, ne viskas buvo taip gražu šioje istorijoje, nebuvo aiškios direktoriaus funkcijos ir buvo aiškiai matyti, kad trūksta solidarumo tarp valstybių narių ir kartais toms valstybėms narėms, kurios daug, neša didžiausią naštą, tiesiog pritrūko atitinkamo požiūrio iš kitų valstybių narių pusės. Reikia suvienodinti sistemą ir manau, kad parlamentas ir toliau galės bendradarbiauti sėkmingai šiuose klausimuose su komisija ir su taryba. Visi norime įsteigti bendrą Europos prieglupščio sistemą. Bet lygi šiol esame paskelbę tik tai keletą komunikatų, kaip pavyzdžiui 2002 metų komunikatas, komunikatas ir jokių konkrečių veiksmų kai kuriuose valstybėse narėse nebuvo imtasi. Tikrai reikia apgailės, ka, ap, reik, tenka apgailės tauti, kad nebuvo imtas reikalingų priemonių, taip pat ir tarybos posėdžiuose ir jau keletą mėnesių atitinkamos tarybos nepriima jokių šioje srityje svarbu, svarbių restriktyvinių ir kitų priemonių. Aš norėčiau, kad Europoje vyrautų solidarumo dvasia ir kad žmonės neturėtų taip pavojingai keliauti tam, kad patektų į ES, kad tie filtrai, kuriuos mes esame pastatę, nebūtų pavojus jų gyvybei. Valstybės narės dvėjoja įsteigti vieningą prieglopščių sistemą. Tas dvėjojimas, aišku, atsispindės ir mūsų biudžete ir atsižvelgiant į tai, kad mes ir taip gyvename krizės sąlygomis, tai būtų dar labiau nepageidautina. Šiuo metu uh, Trečiosios šalis, kurios ir taip turi mažai lėšų, e, prisima didžiausią naštą šioje srityse. Todėl tikrai labai džiaugiuosi, kad galų gale pradedame žengti į priekį ir tikiuosi šiai politikai kuo geresnės ateities. Toliau, ponė Veržijat. Pirmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos. Prieglopščio teisė yra viena iš pagrindinių ES teisių ir niekas dėl to tikrai nediskutuoja. Niekas dėl to nekelia jokio klausimo. Bet mūsų politika šiuo atžvilgiu tikrai kartais kelia klausimų. Jau 89 metais ES pradėjo harmonizavimą šiuose srityse. Tačiau labai daug mes nepadarėme. ir džiaugčiausi, jeigu dėl to būtų pagerėję ir žmogaus teisų, pagerėjusių žmogaus teisų padėtis pasaulyje, tačiau taip nėra. Jeigu tai būtų, tai matytumėt ir savo diskusijose ketvirtadienio popietėje, kad kažkas pasikeitė, bet kol kas to nematome. Dabar aišku, kad kai, kurios, kai kurie valstybės narės elgesi skirtingai, kai kurios savo problemas tiesiog iškelia iš šalies ribų, jas eksternalizuoja ir vyrauja įvairios praktikos. Prancūzija, pavyzdžiui, imasi labai konkrečių veiksmų. Užtenka. Užtektų vieną kartą palydėti prieglopščio prašytoje į visas e, institucijas, į kurias jiems reikia nueiti, užtektų pabandyti įrodyti, kad jie buvo kankinami ir panašiai, tai suprastume, koks nepalankus šiems žmonėms yra mūsų prieglapšio parašymo režimas. Manau, kad tikrai mes galime pagerinti žmonių padėtį, galime teikti geresnę informaciją. Ir Mes galime tik pasidžiaugti, kad mūsų pasiūlymai, parlamento pasiūlymai tarybos buvo priimti ir už tai norėtume padėkoti pirmininkaujančiai tuo metu Švedijai. Švedija, manau, šiuo atžvilgiu galėtų būti visos ES modelis. Ir norėčiau palinkėti visoms šalims labiau atsižvelgti į Švedijos pavyzdį. Mes komitete ir pirmo ir antro svarstymo metu rėmėme mūsų pranešėjos poziciją. Mes tą darome ir toliau. Norėčiau jai pasveikinti, jai padėkoti už jos darbą. Ir tikiuosi, kad ši nedidelė pažanga, kurios pasiekėme šiandien, reikš didelius žingsnius ateityje. Tai bus tas kvantinis šuolis, kuris padės pakeisti mūsų prieglopščio politiką. Mes turime stengtis priimti tos vyrus ir moteris, tuos visus, kurie turi teisę į paramą. Ir tai taip pat susijęs su žmogaus teisų konvencija bei jos ratifikavimu. Ačiū, ponė Viržė. Ponas Burgėcijo. Grazie, prezidente. Ačiū, pirmininkė. Čia buvo daug kalbama apie solidarumą, tačiau solidarumas yra tik tai vienas principas, antrasis yra saugumas. Mes turime e, nepamiršti ir saugumą užtikrinančių pajėgų vaidmens. Aš dalyvavau vienoje operacijoje kartu su Turino karabinieriais ir daugeliu atveju buvo nustatyta tikrinant prieglopšio prašytojų dokumentus, kad tie dokumentai yra suklastoti. Šiame dokumente tuo tarpu saugumo aspektų nėra teikiamas pakankamas dėmesys, o saugumas yra labai svarbus, kadangi prieglopšio prašytojai dažnai tampa įvairių nusikalstamų organizacijų aukomis, e, o tai nieko bendro neturi su žmogaus teisų pažeidimais arba persekiojimu. Antrasis straipsnis dokumento teigia, kad šis biuras turėtų pagerinti bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis ir geriau įgyvendinti prieglopščio bendrąją politiką, tačiau straipsnėje beveik nekalbama apie šio biuro konkrečias bendradarbiavimo formas ir techninius bendradarbiavimo aspektus su trečiosiomis šalimis. Ir mes daug kartų kartojame ir klausėme, kodėl tokio pobūdžio biurai negalėtų būti steigiami trečiosiuose šalyse e, ir tie biurai galėtų palengvinti mūsų darbą, jeigu būtų įsteigti e, atitinkamose šalyse, iš kurių mes sulaukėme daugiausiai pabėgėlių srautų, pavyzdžiui, Šiaurės Afrikoje arba šalyse į pietus nuo e, Saharos, iš tų regionų daugiausiai yra gaunama prieglopšio prašymų. Jeigu teiktume šioms šalims paramą ir mūsų išorės veiksmų tarnybą pasitelktume šiam tikslui, e, tai e, galbūt ir tų valstybių vadovai suprastų prieglopšio prašymo klausimų svarbą. Negalime pamiršti viduržėmio jūros regiono valstybių, e, tačiau mes paramą turime teikti e, finansinę, o ne siūsdami į tas šalis savo ekspertus. Buvo paminėta Švedija kaip pavyzdys prieglapščio tvarkymo e, srityje, tačiau Švedija yra toli, o Malta ir Italija yra žymiai arčiau tų šalių iš kurių plaukia pabėgėlių srautai. Taigi, siekdami spręsti problemą, turime numatyti ir daugiau papildomų lėšų. Ačiū. Neprisijungusiu vardu ponas Obermaieris kalbės. Pirmininkė. Siekiant užtikrinti mažesnę antrinę migraciją, būtina taikyti vienodas taisyklės visą Europos Sąjungoje ir sistemingai kovoti su uh, prieglašio prašytojų srautais. Tai yra teigiama idėja, tačiau iškyla klausimas, ar šie paramos biurai galėtų prisidėti prie situacijos gerinimo ir ar jie per daug nesikištų į valstybių narių kompetenciją, nes pasirinkta kryptis e, siekia ir toliau centralizuoti ES prieglopščio politiką ir tokios valstybės e, narės kaip Austrija kuri teikia daugiausiai paramos prieglopščio prašytojams, turėtų situacija šioje šalyje tapti vienoda su kitomis valstybėmis, kurios mažiau teikia reikšmės prieglopščio klausimams. Tuo tarpu nukentėtų subsidarimo principo laikymasis, kuris užfiksuotas yra Lisabonos sutartyje. Pasirinktas principas, mano nuomonė, yra klaidingas, praktikoje nebus įmanoma tos cirkuliacinės migracijos principo įgyveninti. Taip pat galima būtų ir kitų kritinių aspektų rasti. Prieglopšio prašytojų teisų apsauga saugumo sąskaita e, mūsų netenkina, galimybė e, kartu pasikviesti į prieglopstį suteikusią šalį artimiausius arba netgi tolimesnius giminaičius, tik tai padidins migrantų srautus ir tokios valstybės kaip Austrija ir Vokietija nesugebės finansuoti visų šių klausimų. Taigi mes manome, kad šis paramos biuras yra nereikalingas, reikia iš esmės peržiūrėti prieglapščio strategiją, nes dabar teikiami pasiūlymai prieglapščiai suteikiančiose valstybėse neveiks. Ačiū kolega. Baigėsi frakcijų atstovų pasisakymai, dabar leisime pasisakyti parlamentarams asmeniškai. Pirmas kalbės ponas Papa Nikolau. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos prieglašio paramos biuro įsteigimas iš esmės yra labai svarbus sprendimas, tačiau reikia jį sugebėti gyvendinti praktikoje. Maltoje veiks šio biuro pagrindinė buveinė. Malta jaučia didžiulį migrantų spaudimą, taip pat kenčia nuo nelegalios migracijos, todėl yra labai svarbu valstybėms narėms bendradarbiauti prieglopšio teikimo klausimais. turime siekti nuveikti daugiau nei dabar nuveikime nacionalinių lygmenių, nes situacija valstybėse narėse susijusi su prieglopščio teikimu yra labai skirtinga, apie tai jau buvo minėta vienose valstybėse. Skirtingose valstybėse prieglošio prašytojai turi skirtingas galimybės, prašymai yra patenkinami taip pat labai skirtingai ir prieglopšio prašytojai su tokia situacija yra puikiai susipažino, todėl būtina situaciją suderinti, harmonizuoti ir tam reikia įgyveninti priimtus teisės aktus. Šis Europinis prieglopščio paramos biuras turėtų tapti svarbiu, svarbia priemonė šio tikslo link, taip pat kaip ir Europos pabėgėlių fondas nes pabėgėliai iš trečiųjų šalių dabar turės galimybę paprasčiau pasiekti Europą, lengviau ją atvykti, tačiau kalbant apie trečiasias šalis, mes turime iš jų reikalauti didesnių pastangų, nes visi žinome, kad kai kurioms ES valstybėms narėms, ypatingai pietinėms, daromas yra nemažas spaudimas iš trečiųjų valstybių, taip pat iš komisijos, tačiau nėra jokių konkrečių pasiūlymų kol kas, kurie iš esmės e, skirtusi nuo dabar aptariamų klausimų ir e, kurie siūlytų vienodą poziciją. E, tačiau kai kurioms valstybėms, kaip jau minėjau, ES spaudimas smarkiai išaugo ir ES šiuo metu veikia įvairūs mechanizmai, kurie reglamentuoja prieglopščio teikimą, nenoriu kartoti kitų parlamentarų minčių, tačiau reikia aiškiai atskirti prieglopščio teikimo klausimus nuo nelegalios migracijos, su kuria reikia kovoti. Taigi mums reikia pasitelkti geresnius mechanizmus siekiant e, veiksmingiau kovoti su nelegalia migracija. Pirmininkas dėkoja pasakymą, ponė Baftonai žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos prieglošio paramos biuro įsteigimas yra prieš Britanijos pasitraukimą iš imigracijos teisės aktų ir Schengeno akį. Pasiūlymas, kad 40 milijonų eurų turėtų būti skilta tokio biuro įsteigimui Maltoje, kad prieglapšio e, klausimai būtų sprendžiami, turėtų būti priimamas ne komisijoje, o nacionalinėse vyriausybėse. Tokie sprendimai dėl prieglopščio biuro kelia grėsmę nacionalinėms sienoms, nacionalinių sienų kontroliai. Kas patenka į Jungtinę karalystę priklauso nuo mūsų. Tai, kas e, atsitinka mūsų šalyje, e, niekur kitur Europoje nevyksta taip kaip pas mus. Vietoj to, kad padėtų tas problemas išspręsti, Europos institucijos perima mūsų mokesčių mokėtojų pinigus ir bando išspręsti problemas, kurias e, mes galėtume patys išspręsti. 40 milijonų eurų galėtų būti skirta mokyklų kūrimui ir ligoninių statymui Junktinėje karalystėje, bet to galėtumėm padėti švarų vandenį suteikti žmonėms, kuriems tas reikalinga. E, viena iš keturių moterų pasaulyje atsiprašau, vienas iš keturių vaikų gimstančių Junktinėje karalystėje yra ne Junktinės karalystės piliečiai. Junktinės karalystės rinkimų kampanijoje visos partijos kalba apie migraciją, nes žmonės mūsų valstybėje reikalauja, kad būtų kas nors daroma. Tačiau ką gali Vesministeris padaryti, jeigu mes esame ES dalis? Europos komisija tuo pačiu metu nori perimti visas teisės susijusias su e, besirūpinimu prieglopščiai siekiančiaisiais. Neatsižvelgiama Junktinės karalystės žmonių poreikius. Ar komisija nori panaikinti Junktinės karalystės pasitraukimą iš šios teisės e, taikymos ryties? Imigracijos klausimai mums yra labai svarbus. Europos komisija turi atstovauti piliečius, o ne primesti jiems savo planų. Baigiame e, pasisakymus, asmenius pasisakymus ir dabar e, prasidės spontaniški pasakymai. Vieną kalbėtoją turime, tai yra ponas Silvestris, kuris gauna vieną minutę laiko ir po 60 sekundžių išjungsiu jums mikrofoną ponė komisarė, mums reik, nereikia prieglopšio paramos biuro, kad galėtume pademonstruoti solidarumą ir e, atsižvelgtume į prieglopšio prašytojų problemas. Tačiau privalome užtikrinti, kad prieglopščių prašymai būtų išnagrinėti kaip įmanoma greičiau, tačiau tik tiems, kurie teisėtai tokius pasiūlymus teikia, kadangi prašymus turi, kadangi ne visi jie iš tikrųjų yra e, patenkinami. Norčiau, norėčiau Jums priminti, ką pasakė ponas Borgėcijo. Kai kurios valstybės, pavyzdžiui, Italija, yra e, vartai imigrantų srautams. Ir vien į istorinę patirtį atsižvelgus matome, kad e, tokios valstybės kaip Italija smarkiai kenčia nuo migrantų srautų. Todėl mes e, turime teikti tokiam šalims atitinkamą ekonominę finansinę paramą. Pirmkas dėkoja ir dabar suteikia žodį komisarai tam, kad galėtų sureaguoti į išsakytas mintis ir apibendrintą diskusiją. Ta taip pat pradės Džin Lambert. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Kaip e, žinome, visos valstybės narės vienbalsiai prašė tokį paramos biurą įsteigti, nei viena neprieštaravo ir komisija e, niekaip negali įtakoti tam tikrų teisės aktų netaikymo galimybių Junktinėje karalystėje, tai yra vien tik tai šios šalies piliečių apsisprendimas. Mes puikiai žinome, kad e, E, Viduržmė jūros regiono kai kurios valstybės patiria didžiulį spaudimą susijusi su prieglopščio prašytais, ypatingai sezoniniai, ir ši agentūra turėtų teikti atitinkamą paramą, tačiau migrantų atvyksta ir iš kitų E, pasaulio kraštų, taip pat ir į e, kitas pasaulio valstybės, todėl ši agentūra turėtų teikti visoms joms atitinkamą paramą ir tai bus labai svarbi priemonė teikianti paramą valstybėms narėms, nustatanti bendruosius standartus ir atsižvelgdama į e, atskirų valstybių specifinė situacija, tas biuras rinks informaciją, jie vertins, jame dirbs atitinkami ekspertai ir jau po to valstybės narės, aišku, priims galutinį sprendimą tenkinti prieglapšio prašymus ar ne. Todėl E, tas biuras ir yra viena iš daugelio sudėtinių bendrosios prieglopščių prašymo sistemos dalių. Reikia kalbėti, diskutuoti apie likusias prieglopščio paketo, prieglopščio sistemos paketo dalis ir komisija tikisi iš Europos parlamento atitinkamos paramos taip pat ir toms kitoms dalims, tam, kad mes iš tikrųjų galėtume užtikrinti bendrą prieglopščio suteikimo politiką Europos Sąjungoje. Jean Lambert dabar suteikiamas žodis. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir išaiškinti porą klausimų, kurie čia iškilo. Gaila, kad pateikusiai klausimus neliko salėje, kol atsakymai bus pateikti. Bet kokios yra prievalės susijusios su prieglupščiu. Visa tai yra nustatyta tarptautinėse konvencijose, kurias kiekviena valstybė narė yra individualiai pasirašysi. Tai ne tas pats kaip imigracijos politika. Ir žmonės turėtų suprasti skirtumą. Tiems, kuriems rūpi pinigų klausimas, norėčiau išdėstyti e, partinę politinę ir nacionalinę policinę poziciją. Jeigu kai kurios valstybės narės pradeda kurti savo prieglopščių sistemas e, žmonėms iš Irano ar Afganistano, tai turbūt galėtume sutaupyti daugiau pinigų ir išgelbėti daug vargstančių žmonių. Dėl kitų klausimų, kurie buvo pateikti, tikimasi, kad pagerinus sistemos kokybę kai kuriuose valstybėse narėse bus galima padidinti valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą ir pasitikėjimą bendrai prieglopščio sistema visoje Europos Sąjungoje. Be to valstybės narės galės geriau suprasti, kad jos susilauks paramos iškilus e, vienokiam ar kitokiam prieglopščiai ieškančiųjų krūviui. Kai kurios valstybės narės dėl geografinės padėties jaučia didelį spaudimą imigrantų srautų ir daugelis valstybių, kurioms kliūna didžiausia našta, net nepriklauso Europos Sąjungai. Man buvo labai įdomu išklausyti kolegos, kuris teigia, kad reikia papildomos paramos e, prieglopščio paramos biurui, bet atrodo, kad aš jo pateiktų pakeitimų nepastebėjau tą temą. Taip pat noriu aiškiai pasakyti, kad prieglopščio paramos biuras neturės nustatyti esamos padėties ar statuso. Jis neperims valstybių narių vaidmens. Bendrai galiu pasakyti, kad e, dėkoju kolegoms už e, malonius žodžius, dėkoju visiems, kurie aktyviai dalyvavo šiame darbe ir aš tikiuosi, kad šis pranešimas atneš daug rezultatų gerų. Tikiuosi, kad mes visi būsime valėtoje, kai bus perkirpta prieglopščio paramos biuro atidarimo juostelė. Ačiū. Ačiū, ponė Lambert. Tuo diskusiją ir baigsime. bet leiskite pridurti dar tokį dalyką.